<laughs> Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz und äh, wir fangen mit unserer gemeinsamen. Pradėsime mūsų bendrą dviejų komitetų posėdį. Lybė ir Tarptautinės prekybos komitetų posėdis. Mes turime teisės skyriaus nuomonė dėl ES ir Kanados susitarimo dermės su ES teisės nuostatomis, ypač su Lisabono sutarties nuostatomis. Dėkuoju kolegos, kad jūs atvykote, atstovai iš abiejų komitetų. Ir Džiaugiuosi, kad kartu galėsime padiskutuoti apie teisės tarnybos pateiktą nuomonę. Šitas klausimas yra labai svarbus ir todėl mes suorganizavome ne uždarą posėdį, o viešą diskusiją ir atvirai pasikalbėsime šiuo klausimu. Susitarimas su Kanada jau yra baigiamas renkti. Taryba kitą savaitę galutinai turės apsispręsti. Vakar mes apie tai kalbėjome prekybos komitete ir 18, valand, 18 dieną bus pristatytas tekstas, o 27 dieną bus jau galutinai balsuojama ir pal, parlamente taip pat bus diskutuojama dėl galutinio šio teksto. Šito susitarimo teisinis pobūdis turėtų būti išgvildantas Tai mes ir padarysime šiandien. Pirmiausia, suteiksiu žodį taisės skyriui, jo atstovui, bet prieš tai kolega Svoboda. Ačiū kolega Langė ir dėkoju už tai, kad sutikote kartu su teisės skyriumi suorganizuoti šitą bendrą posėdį labai sudėtingų svarbių klausimų. Mes e, savo komitete nekartą kalbėjome šią temą. Aš norėčiau padėkoti už teisės skyriaus parengtą nuomonę, už bendradarbiavimą, kadangi investicijų apsauga prekybos e, susitarimuose ir galimybė spręsti ginčius arbitražuose yra klausimas, kuris labai rūpi mūsų parlamentui ir mes tikimės įdomių diskusijų uh, šiandien ir žinoma atidžiai seksime, kaip įvykiai rutuliuosius toliau. Aš taip pat dėkoju už tai, kad mes kartu ėmėmės šio bendro darbo ir dabar suteiksiu teisės tarnybos atstovui Andrės Negart, kuris yra teisės skyriaus vadovas mūsų laikas yra ribotas, turime nedaug, nuo 10 val. balsuosime, todėl prašau kalbėti nelgiau kaip 10 minučių. Ačiū. Iš tikrųjų laikysiu 10 minučių termino, limito. Šita teisės nuomonė Mm, aiškina, ar šitas sutarimas atitinka sutartis. Aš konkrečiai kalbėsiu apie CETA susitarimą. Tai buvo bendras vertinimas, kurį mes atlikome. Aš taip pat norėčiau priminti, kad mes įprastai e, ir yra numatytos galimybės e, spręsti ginčius E, ad hoc pagrindu, tačiau komisija yra pasiūliusi įkurti pastovų teismą ir numatė atitinkamus saugiklius. Todėl kyla klausimas, ar investicinių ginčių sprendimas e, šita sistema atitinka sutarčių nuostatomis, ypač atsižvelgiant ir Teisingumo teismo sprendimą, turint omenyje, kad tarptautiniai susitarimai pasirašyti sąjungos vardu ir tampa privalomi e, valstybėms narėms ir tampa antrinės teisės susitarimais. Ir, ir pirmiausia, ES turi laikytis ES teisės nuostato ir todėl mes norėjome išsiaiškinti visus tos klausimus. Nenauja, kad tarptautinėse sutartyse yra numatyta uh, E, įsteigti teismus arba e, teismų institucijas ir dažniausiai e, tokia galimybė numatoma, numatoma taip pat kreiptis į nacionalinius teismus ir todėl atliekant šitą vertinimą buvo svarbu išsiaiškinti, ar tokie susitarimai leidžia valstybėms narėms tiesiogiai kreiptis į teismą pagal tokius susitarimus. Tačiau, kai tai yra padaryta, vis dėlto turi būti e, laikomasi tam tikrų saugiklių arba e, sąlygų. Pirmiausia, tai neturi, tokie sutarimai neturi pakeisti, paveikti kaip nors ES teisės nuostatų tais atvejais, kai ES turi įgaliojimus ir ES institucijos negali kaip nors kitaip aiškinti ES teisės. Be to, papildomai prie ES, ES e, teisės aiškinimo, taip pat mes įsigilinome į Teisingumo teismo privalomojo pobūdžio e, sprendimus ypač kiek šitie sprendimai išsaugo ES teisės nuostatą, todėl mes aiškinomės ir pirminės, ir antrinės teisės nuostatas. Ir be to mes įsigilinome į valstybių narių, į ES įgaliojimus, taip pat bandome išsiaiškinti su konstitucinėmis teis principais, principus ir pagrindinės teisės. Labai svarbu, kad teisės nuostatos būtų aiškinamos vienodai. Prejudicinio sprendimo procedūra leiškia valstybėms narėms kartu su Teisingumo teismu aiškinti ES teisme, teisę. Tačiau, kai mes kalbame apie tarptautinių sustarimų aiškinimą, tai šitas principas taipogi yra taikytinas kadangi tarptautinės sutartys tampa ES teisė, išskyrus tik kai kurios atvejus. Kalbant konkrečiai apie CETA susitarimą, mes konstatuojame, kad teismo įsteigimas pagal mm, susitarimą yra e, aiškinamas tik tai E, investicijų apsaugą ir jokių, jokios kitos ES teisės nuostatos nėra pažeidžiamos arba kaip nors veikiamos, neveikiama ir valstybių narių teisė, gali vertinant e, e, šitą nuostatą atsižvelgti į ES teisę. Tačiau tai nėra privalomojo pobūdžio aiškinimo nuostata. Nėra numatyta susitarime galimybės konsultuotis arba kreiptis į Teisingumo teismą dėl to, ar ES teisė turėtų būti kaip nors aiškinama. Dėl ES prisijungimo prie pagrindinių teisų konvencijos tuo metu kai mes pareiškime nuomonę, mes ten konstatavome, kad reikėtų tam tikrais atvejais kreiptis į Teisingumo teismą. Pavyzdžiui, pagal e, Europos žmogaus teisų konvenciją teismas gali priimti sprendimą tais pačiais klausimais pagal konvenciją ir pagal ES teisės nuostata pagal hartiją, kadangi jinai tapusi teisės švietinė dalimi. Todėl tuo metu ir prireiktų koordinuoti, derinti tuos du aspektus, nors tos nuostatos, pagrindinių teisų nuostatos yra tapačios, vienodos. Konvencija suteikia teisę valstybėms narėms taikyti aukštesnio lygio standartus ir tai taip pat turėtų būti derinama su ES teisė. Buvo iškilusi problema dėl reikalavimų pagal konvenciją paaiškinti, ar kitos valstybės teisingai laikosi konvencijos ir taip pat iškilo abipusio pasitikėjimo klausimas konvencija numato galimybę pasitelkti patariamąją nuomonę dėl kreiptis į teismą pagal prejudicinio sprendimo procedūrą dėl tų nuostatų taikymo. Visa tai cetoje nėra. Viso to cetoje nėra. Todėl, todėl e, nuomonė 2.13 e, neturėtų būti taikoma šiuo atveju, kai yra sprendimas klausimas dėl suderinamumo su ES teisė, dėl e, sąjungos galimos atsakomybės e, santykiuose su trečiosiomis šalimis, su išoriu. Taigi tokios atsakomybės yra nenumatyta, tiesiog yra numatytas įsipareigojimas apsaugoti investicijas. Tačiau tai nėra tokio popūdžio e, ieškinio pagrindas kreiptis į teismą pagal sutartį. Gali kilti abejonių dėl to, kad finansinis mm, klausimo sudėtingumas, svarbumas teisme gali būti nagrinėjimas ir ta, ta finansinė svarba gali turėti poveikio ES ir valstybių narių e, e, teisiai. Gali būti tam tikras poveikis, tačiau tas poveikis e, neturėtų būti kliuvinys nebūtų kaip nors e, e, prevencinė priemonė valstybėms narėms imtis kokiu nors veiksmų. Tačiau mes nemanoma, kad e, toks konfliktas gali kilti, kadangi numatyta labai aukšta maksimali investicijų apsaugos ribą ir be to SETA numato, kad yra galimybių pakeisti šitą sistemą ateityje. Žinoma, reikėtų įvertinti ir valstybės paramos nuostatą. Pavyzdžiui, galima čia išvelgti tam tikros prieštaros, tačiau Čia ta nuostata susijusi su valstybės parama taip pat yra e, pateikiama su įvairiomis išlygomis. E, pavyzdžiui, numatyta, kad e, tų valstybės pagalbos subsidijų teikimas gali būti nenuoseklus ir taip toliau. Taigi pagal setą čia kokių nors kliuvinių taip pat nebūtų. Bet to cetoje yra pasakyta aiškiai, kas yra atsakingas konkrečiai, konkrečiu atveju valstybė ar ES, dėl pagrindinių teisių principų laikymosi. Reikia pasakyti, kad apskritai investicijų apsaugos sistemos, konkrečiai CETA sistema, numato konkrečias apsaugos nuostatas Taigi norėčiau pasakyti, kad šitas aspektas tinkamai yra sureguliuotas CETO sutarime. To, to Dabar galime pateikti klausimus, galima įsakyti nuomonę. Jūri komiteto vardu kalbės ponia Hautala. Yeah, For two minutes maximum. Prašau, nedaugiau kaip dvi minutės. Dėkoju tikrai net nekyla jokių diskusijų dėl to, ar Europai reikia investicijų ir ar reikia nuseklaus, nuspėjamo mechanizmo, kaip turėtų jos būti daromas. Tačiau kyla klausimas, ar iš tiesų būtent e, toks, kaip dabar numatyta investicinių ginčių sprendimo mechanizmas, yra suderinamas su ES teise. Ir generalinis advokatas Kokortas netgi rašęs yra, kad e, toks ginčių sprendimas e, gali kelti grėsmę ir dėl to galbūt tokie teis ir, ir taip yra dėl to, kad tokie teismai gali galbūt e, pasitelkti ES teisę, bet ją įvairiai labai interpretuoti ir net neprašyti kitų teismų nuomonės. Todėl reikia prisiminti ir sprendimą 213, kurį minėjo taip pat ir teisės tarnyba. Kitas dalykas, ponė pirmininkė, yra, jog užsienio investicijų apsaugos mechanizmas irgi galėtų lemti protekcionizmą e, rinkose. Prieš keletą valstybių narių netgi numatytos procedūros dėl jų dvišalių tarpusavio vidaus susitarimų arba galėtų tokių kilti procedūrų. Kai užsienio investuotojams yra suteikiamos specialios teisės ir prioritetai ar privilegijos, mes tuo pat metu tarsi dirbtinai įmonės skatiname e, formuoti ar, ar išdėlioti jų investicijas taip, kad atrodytų, lyg tai yra užsienio investicijos. Ir tai gali lemti kai kurios um, pakitimus rinkose, pavyzdžiui, dėl Singapūro įmonių e, matėme jau tokių pavyzdžių, kai mėginta investicijas e, tarsi pristatyti kaip užsienio. Tai dėl to, manyčiau, kad gali kilti tiesiog teisinės diskriminacijos atveju. Ačiū toliau, Jude Kerndaling. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labai dėkoju už teisės tarnybos nuomonės pristatymą. Aš irgi vis dar kelčiau labai rimtų klausimų dėl to, ar investicinių ginčių sprendimo nuostatos suderinamos su ES sutartimis. Ir turiu porą konkrečių klausimų. Dėl nediskriminavimo vidaus rinkose net neklausiu, kadangi ES subjektai, kurie priklauso kanadiečių investuotojams, turė, turės e, kitokių teisių ir vidaus rinkoje. Tai kažkaip net, net nebenoriu klausti dėl diskriminacijos čia. Bet kitas klausimas yra, kokios pasiekmes būtų sudarius tarptautinį susitarimą, kuris nederės ES teisę. Ir, ir, ir kai ES taryba štai žada patvirtinti šį ištarimą, jo pasirašyti, o, o teismai gali būti, kad pareikš visiškai kitą nuomonę. Tai kaip tuomet pagal tarptautinę teisę tokia atveju reikėtų traktuoti? Kitas dalykas susijęs su ES teisės aiškinimu ir pasiekmėmis to fakto, kad gali būti sričių, kur nėra labai aiškaus interpretavimo ES teisės, ar tada teismai galės bent jau preliminariai pasiremti Europos teisingumo teismo sprendimais ir kaip teisės tarnyba e, ta, padarė tą išvadą, kad tai nesukels problemų pačiam Europos teisingumo teismui. Jeigu pažvelgsim į, į žmogaus teisų konvencijos atvejį, pavyzdžiui, arba intelektinės nusavybės teisės, kaip, kaip užtikrinti, kad teisingumo teismui nekils problemų. Ačiū. Dabar jūri komiteto vicepirmininkas, pirmininkė ponė Geringė Deodenburg. E, musimy wziąć pod uwagę również e, kwestię. Ačiū, pirmininkė. Reikia atsižvelgti į tai, kad e, su šiuo sustarimu siejama daugybė emocijų ir iš ankstinių nuostatų. Daugelis piliečių eina demonstruoti į gatves ir nežiūrint įvairių nuomonių, teisinių, teisininkų nuomonių, vis dėlto nėra dar iki galo aišku, kaip traktuoti investicinių ginčių sprendimo mechanizmą. Kaip mes galime apskritai galvoti apie tokio sustarimo prieimimą, kai piliečiai taip protestuoja? Ar tikrai šios nuostatos nesukels grėsmės piliečiams, kaip jie to uh, baiminasi, ar jie dėl to nu nenukentės ir kokį precedentą tai sukurs TTIP tai kontekste. Taigi norėtųsi paaiškinimo įrodančio, jog mechanizmas atitinka sutarčių, e, sutartis ir kad tikrai nekels jokios grėsmės, nepadarys žalos. Toliau Marytė Šak. Uh... Labai ačiū. Pirmininkė ir pirmininkė, ačiū už paaiškinimą. Norėčiau pateikti klausimą platesnio pobūdžio apie bendrą kontekstą. Valstybės narės turi maždaug 400 dvišalių susitarimų, kuriuose yra būtent investuotojų valstybių ginčių sprendimo mechanizmai. Ar buvo tam tikrų e, atvejų, kai buvo tikrinama, kiek jie dera su ES teisė? Dabar yra tokia standartinė procedūra, kurios laikėsi komisija, ar buvo tam tikra standartinė procedūra, e, kai komisija siūlė štai tokį mechanizmą. Gal mes galėtume daugiau sužinoti, kaip būtent tai buvo įvertinta ir kiek ir nauji tie reformų. E, tiesiog e, reformų siekiai, kiek tai vėlgi dera ir kiek tai dera su, su, su tais mano paminėtais maždaug 400 dvišalių susitarimų. Ačiū, ponas Hrisaugunos. Svarbiausias man kylantis klausimas yra toks. Ar pagrindinių teisių Hartija, turiu galvoje ES hartiją. Ar ji bus taikoma ginčių atveju, ginčių, kurie gali kilti iš CETA sutarties įgyven, susitarimo įgyvendinimo. Ir kiek bus užtikrintos hartijos teisės po to, kai įsigalios CETA susitarimas. Anne-Marie Minor. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė. Kas e, vėlgi, e, ko norėjau paklausti mm, apie šią nuomonę, mm, kad čia vėlgi ji neturi tokio realaus poveikio ar kaip, nes tris kartus ji buvo gražinta e, tiesiog e, buvo kreiptasi į konsultacinę firmą, bet mes kalbam apie naują teismą, kuris konkrečiai spręstų investicinius ginčius teismas, kuris iš tikrųjų nieko bendra neturi su dabartinė mūsų teisinė sąranga. Nes šiaip jau, jau būtų galima kreiptis į Europos teisingumo teismą, į nacionalinius teismus. Ir man klausimas iškyla, ar apskritai ES turi kompetenciją leisti ar numatyti tokį, tokį, tokį teismą sukurti. Tai buvo jau iškeltas klausimas dar 2011. Antai Vokietijos teisininkų asociacija irgi išsakė e, nuomonę, kad e, vėlgi čia dabar siekiant sukurti kažkokį teismą, tai e, neužtikrintų vis dėlto teisių. Nes čia kalbama apie valstybių narių suverenių teisių nesilaikomą ir pateikta ir daugiau argumentų prieš tokio teismo kūrimą. Dabar Europos teisingumo teismo nuomonė dėl to, e, kaip vėlgi kokie čia būtų ryšiai su konvencija ar su e, žmogaus teisų konvencija, e, kuri čia tarsi dabar įtvirtinama kaip paralelė atskira sistema. Tad Bet vėlgi mes kol kas nežinom, kokį statusą toks teismas įgis. Čia turiu galvoje kartu vienos konvenciją. Tad e, vėlgi aš klausiu tų klausimų ir to paties klausiu šiandien. Pone Rozier, jūs užsirašėt kalbėti, jūs prašėt žodžio, ar kaip? Taip, gerai, kad mane įrašėt, labai ačiū. Taip, aš išklausiau nemažai abejonių, kurios buvo įsakytos, išgirdom parlamento teisės tarnybos nuomonę apie tai, kiek šis mechanizmas dera su ES teisės sistema. Bet kaip ir Džiudit sakė, mm, e, iš tikrųjų kalbant apie kitus teisės aspektus, e, Tai gal čia ta nuomonė ir nutolsta nuo teisingumo teismo ankstesnių pasisakymų. Ir noriu klausti, kaip dabar įmanoma kurti tokį sudėtingą teisinį mechanizmą, kai kyla vėlgi daugybė klausimų, tokių kaip ES e, ir užsienio e, bendrovių bendrovių vienodas teisės, vienodą padėtį ES rinkoje tai man tai nesuvokiama. Gal tikrai reikėtų kreiptis į Europos teisingumo teismą, nes e, iš tikrųjų kyla labai rimtų e, abejonių ir klausimų ir todėl reikėtų prašyti nuomonės iš Europos teisingumo teismo. Toliau, ponia Magini. Ačiū. Pirmininkė, ačiū kolegos. Aš irgi turiu abejonių dėl to, kiek tas kuriamas numatomas mechanizmas dera su ES teisė, nes e, vėlgi e, tas investuotojų teismas galėtų e, kažkaip kirsti su Europos teisingumo teismo kompetencija. Be to, toks teismas vėlgi kirstusi su atitinkamais reglamentais. Tai turiu galvoje kartu ne vien ES, bet ir Kanados bendrovės, bet ir ES bendrovės, kurios turi e, tam tikrų filialų ar padalinių Kanadoje. Ir čia anksčiau jau buvo paskelbtas dokumentas, kur e, sakoma, kad vėlgi ta mintis turėtų, jos turėtų būti atsisakoma, nes neatsižvelgiama ES teismą, o abejonių atveju e, e, vertėtų kreiptis į teisingumo teismą. Ir toliau. E, ir tada pagal kitą to dokumento straipsnį sakoma, kad tas investuotojų teismas turėtų laikytis Europos teisingumo teismo sprendimų. Uh, Tad e, ai, teisės aiškinimo klausimai ne vieninteliai, kurie, kurie kyla, yra grėsmė, kad bus iškraipama viena bendroji rinka. E, teisės tarnybos atstovas paminėjo straipsnį cetoje, kuriuo pažeidžiama e, kuriuo rizikuojama pažeisti ES sutarties atitinkamus straipsnius. Pateiksiu pavyzdį. Jei Vokietijos bendrovė priklausanti e, Kanadai galėtų pažeisti taisyklės, bet tada tai būtų kitokioj padėtyje negu, sakykime, Prancūzijos bendrovė. Bet čia vėlgi e, tokiu būdu būtų galima kalbėti apie nevienodas sąlygas, nes Vokietijos bendrovė, kuri priklauso Kanados e, kažkokiam investuotojui, turėtų geresnės sąlygas negu Prancūzijos bendrovė. Ponas Miro Pinto. Taip klausimas būtų toks, kodėl valstybės narės ir ES E, šiuo atveju atmeta savotiškai ES nacionalinių e, teismų prerogatyvas. Ne, e, juk mes kalbam apie universalų teisės principą, tūkstančių metų istoriją išlaikiusi principą. Būtent, kad teism, teismas nagrinėja bylą toje vietoje, kur kyla ginčas. Ir dabar čia vėlgi norima e, investuotojų teismų, tačiau kita vertus nenorima, kad ginčiai būtų sprendžiami konkrečioje e, vietoje. Aš šito nesuprantu. Nesuprantu. Arbitražo teismai numatomi tam, kad būtų sprendžiami e, ginčiai bet e, e, Europos Sąjungos valstybės e, iš tikrųjų irgi gali spręsti. Bet kita vertus, kodėl investuotojų tie specialūs teismai, arbitražai, ar jie kažkokie geresni negu viešieji teismai, ar čia kalbama apie teisėjų visišką nepriklausomumą. Uh, E, bet kita vertus, teisėjai e, visada elgesi nepriklausomai. E, paprastai tai būna viešuosiuose teismuose, o arbitražo teismų teisėjai paprastai šiaip jau kyla grėsmė, kad jie bus priklausomi nuo bylo šalių. Tad kas gali garantuoti jų nepriklausomumą? Jei dabar arbitražo teismai nesilaikys Europos teisingumo teismo, sakykime, tam tikrų nuostatų išaiškinimo, tai kaip mes užtikrinsim teisingą ES teisės aktų teisinimą? Taip. E, taip, e, šiaip jau aš norėjau protestuoti e, prieš tokias iniciatyvas, nes vėlgi uh, E, aš pats turėjau daugybę klausimų ir kadangi jūs skiriate tokį mažą laiką, tokį nedidelį laiką, aš neturiu galimybės e, išsakyti tai, kas man rūpi, kas rūpi e, mano piliečiams rinkėjams. Taip, aš tiesiog noriu protestuoti prieš tai, kad jūs nustatėt tokį, tokį, tokį trumpą laiką kalbėti, nes tai tiesiog kertasi su apskritai mūsų darbo tvarka. Ir... A gente pode dizer que discutiu sem discutir. Marija, Marija. Taip, mes iš tikrųjų tarsi diskutuojam, bet iš tikrųjų čia ne diskusijos. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu keturis klausimus. Dabar ES ir nacionalinės jurisdikcijos. Gal vėlgi e, būtų galima, kaip būtų galima išsklaidyti abejonės dėl to. Antra, uh, Galbūt būtų galima kreiptis į patį teisingumo teismą tam, kad jis e, spręstų, ar yra atitiktis tarp šito naujo mechanizmo. Dabar e, komisijos narė Malmström minėjo, kad panašus mechanizmai yra e, sutartyse, bet kita vertus galbūt teisingumo teismas galėtų aiškiai pasisakyti, kiek tai dera su teisė. Trečias klausimas Dabar išklausėm teisės tarnybos nuomonės ir sakė, kad e, būtent e, CETA nėra tam e, trūkumų dėl nes čia kalbama apie finansinę kompensaciją, bet kita vertus yra mažų valstybių narių, kur iš tikrųjų jos neturės e, pakankamo pajėgumo atlyginti. Ir ketvirtas, ar vis dėlto nėra kito mechanizmo tam, kad būtų galima uh, E, būtų užtikrinti, e, kad nebūtų rizikos investuotojams. Aš įsivaizduoju, kad galbūt draudimo, sakykime, bendrovės ar struktūros galėtų prisimti tą, tą funkciją. Bet čia mes kalbam apie privačią sistemą, už kurią moka privatusis sektorius. E, bet čia kalbam apie riziką ir galbūt tą riziką irgi būtų galima kažkaip padengti draudimo uh, E, mechanizmo būdu. Anderson, dėl Europos teisingumo teismo. Visi mes sutinkame, kad negalime visada būti tikri. Mes galime galvoti, kad byla visiškai aiški ir mes laimėsime, tačiau teisingumo teismas vis dėlto turi savo nuomonę ir savo sprendimo kelius. Dėl Marakeš sutartis parodė, kad mes e, turėtume laimėti, tačiau buvo kitaip. Tačiau čia kalbant apie investicijų apsaugą, iškyla labai daug abejonių, ar šita nuostata yra suderinama su sutartimis. Šimtas ES e, valstybių narių teisininkų pasirašė deklaraciją, kreipimasi į tarybą ir komisiją, kad būtų kreipta pamatyti teisingumo teismą ir kad būtų pasiteirauta, ar šita nuostata atitinka ES teisės nuostatas. Tai reikėtų padaryti prieš ratifikuojant sutarimą. Yes. Thank you, Chair. Uh, I have two Aš norėčiau paklausti dviejų klausimų teisės skyrius atstovų, galbūt ir komisijos atstovų. Mūsų teisės skyrius pasakė štai ką kad ES turi teisę pasirašyti tarptautinės sutartis ir tai reiškia, kad gali pati kreiptis į tarptautinius teismus. Tai reiškia, kad gali e, kreiptis į egzistuojančius teismus. Tuo įsipareigoja pasirašančios šalis. Kalbant apie prekybos susitarimus, ar ar bus paliekama galimybė įprastiniu būdu spręsti kylančius ginčius, vadovaujantis e, genus proksimus požiūrį. Tai yra e, vadovaujantis panašiomis e, sistemomis. Teisingumo teismas. Taptautinis arbitražas? Ar gali būti galimybė kreiptis pagal tarptautinės sutartys? Bet to komisija yra pradėjusi labai daug pažeidimo procedūrų dėl discrimination of regimes within the EU between the EU law and the BATs ir dėl sukurtų sistemų. Uh, not, Aš manyčiau, kad reikėtų pasiaiškinti šito BAT atitikimo su Europos Sąjungos teisė klausimus. Tom? Merci, euh, monsieur le président. Ponas Liubreto, ačiū ponė pirmininkė. Uh, susitarimas, CETA susitarimas su Kanada kelia ir politinių klausimų, juos trumpai paminėsiu, kadangi kalbam apie tokį per, per daug toli nueinantį laisvosios priekybos susitarimą e, kur Kanada nenori, sakykime, sutikti su tam tikrais dalykais, kaip geografinės kilmės nuorodomis, tam tikrais žemės ūkio produktų klausimais. Tad dabar teisiniai klausimai kyla. Ir mano galva yra trys problemos, kurios gali kilti. Pirma problema tai ES teisės aiškinimas. Tai priklauso, tai yra išimtinė Europos teisingumo teismo e, kompetencija. Ir čia kertasi su tuo principu, kadangi čia tas numatomas investuotojų teismas irgi šiaip jau e, priims sprendimus, uh, E, vis dėlto apeidamas prie judicinio klausimo mechanizmo, tačiau bijausi, kad tokie investuotojų teismai sudarys konkurenciją mūsų teisingumo teismui. Tai iš tikrųjų bus precedentas ir aš manyčiau, tai bus pažeidžiama te sutartis. Kitas aspektas - žmogaus teisės ir konkrečiai e, e, diskriminavimas mūsų bendrovių palygint su užsienio investuotojais. Nes dabar, jeigu palygintume užsienio investuotojų, Europos e, investuotojų e, padėtį, sąlygas, tai e, šiuo atveju užsienio investuotojai galės kreiptis į tą privatų teismą, o mūsų investuotojų veiksmų laisvė bus ribota. Toliau trečia problema yra valstybių narių suverenumas nes čia kalbama apie susitarimą, kuris turėtų išė, pereiti per nacionalinių e, parlamentų e, procedūras. Tad iš tikrųjų nereikėtų skubėti, nes Europa daug tikisi iš to susitarimo ir čia tikrai Europa neturėtų pasidaryti verslo e, sandorių vietą. Aš e, neminėsiu jau išsakytų klausimų, tačiau pasakysiu, kad man rūpia dar du dalykai teisės skyriaus atstovas pasakė, kad, kad teismas gali nagrinėti tuos ginčius, kurie yra susiję su ES teisė. Tačiau kitas dalykas yra ekonominių prekybos susitarimų sąsajų su kitais susitarimais. Kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, kitais metais bus pradėta taikyti 50 straipsnį ir, pavyzdžiui, Junkinė karalystė pradės daryti su Kanada dėl panašaus susitarimo ir norės įtraukti panašias nuostatas į CETA ir tuomet iškils klausimas dėl uh, teismo atsakomybės vertinti naują susitarimą su Jungtinė karalystė. Tuomet taip pat bus kalbama apie užsienio investuotojų galimybės dirbti ES rinkoje ir lygiai taip pat e, e, bus grįžtama prie CETA ir e, NAFTA susitarimų. Dar kartą norėčiau paminėti probleminę temą, tai yra valstybės e, pagalbos problema. CETA e, e, susitarimo priedui yra numatyta papildoma deklaracija, priimsima taryboje ir ji turės tiesioginį teisinį poveikį. Tai reiškia, kad poveikis bus ir valstybės pagalbai. Ir gali būti, kad investuotojai iš užsienio ar iš vidaus rinkos turėtų būti traktuojami vienodai, tačiau nežinia, ar taip iš tikrųjų atsitiks. Čia kyla didžiulis klausimas. Duron. Merci, euh, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu atsargiai e, po, e, to, e, po išklausęs teisės tarnybos atstovų, kad neižeič, neižeiščiau. Neižeič, Taip, dabar čia <laughs> jūs nustatėt e, kalbėjimo laiką, bet kita vertus aptariamas dalykas nėra jau toks paprastas aptarti taip trumpai. Ir aš turiu pasakyti, kad turiu rimtų abejonių. Taip, aš čia e, girdėjau visus argumentus, ar verta ar ne e, priimti šitą sustarimą, tačiau netoks mūsų diskusijų tikslas. Šiandien mes aptarinėjom uh, teisinį klausimą, teisinio tikrumo, e, apibrieštumo klausimą. E, ir vienintelis klausimas šiame kontekste, kurį aš noriu pateikti, e, teikiu parlamentui šį klausimą, mm, o ne teisės tarnybai, nes mano klausimas daugiau politinio pobūdžio. Kodėl mes bijomės nesikreipti į teisingumo teismą būtent šiuo klausimu? Uh, Nes čia sakoma, kad taip, turim teisinį tam tikrą sunkumą, e, sakoma e, argumentai, kodėl CETA yra geras dalykas ar netinkamas dalykas, bet kita vertus e, teisingumo teismas, kuris šiaip jau galėtų pasisakyti, kodėl į jį nesikreipiama. Tad manyčiau, šiuo klausimu reikėtų sušaukti Europos Teisingumo teismo posėdį. Dabar žodis Kaspariai. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijos 17 straipsnį kalbama apie privačią nuosavybę. Jeigu šitos teisės mes neužtikrinsime, tai jinai bus visiškai niekinė, tuo labiau, kad na, yra įrašyta žmogaus teisų konvencijos tekste. Mes čia kalbame apie tai, kad mes nenorime keisti pasieštimį šį sutarimą nei nacionalinės, nei tarptautinės teisės. Jeigu mes nenorime keisti nei nacionalinės, nei Europos teisės, o tai reiškia, kad nacionaliniai teisės teismai net negalėtų spręsti šitų bylų, kitaip jie keitų, keistų nusistovėjusią teisę. Aš manyčiau, kad reikėtų baigti diskusiją šio klausimu. Kas šiandien kalbėjo neigiamai apie šitą susitarimą, tie, kas nepalankiai pasisakė apie šį susitarimą, ko gero atmestų visus jau pasirašytus uh, laisvos prekybos susitarimus, kadangi jie iki šiol atmeta bet kokius prekybos susitarimus, kurie buvo pasirašyti iki šiol. Apie tai taip pat pagalvokite. Kolegė Šakė kalbėjo apie tai, kad 1400 investicinių susitarimų, investicijų apsaugos susitarimų pasirašytų iki šiol parodė, kad sistema veikia labai gerai ir nebuvo jokių esminių sprendimų, rodančių, kad šitie susitarimai pažeidžia nacionalinės teisės, nėra nei vieno teisingumo teismo sprendimo dėl to, kad 1400 tų investicijų apsaugos susitarimų kaip nors yra mm, kenksmingi. Taigi aš nemanyčiau, kad priimdami tokią investicinių ginčių sprendimo sistemą nieko ypatingo mes neišrasime ir todėl aš norėčiau atmesti visus argumentus, kurie pasisakė prieš šį sustarimą. O dabar suteiksime žodį komisijai. Five minutes. Penkiom minutėm. Um, th thank, you very, thank you very much, Mr. Lange. Ačiū, kolega Lange. Iš tikrųjų, klausimas yra labai rimtas ir komisija labai atidžiai išnagrinėjo Teisingumo teismo praktiką nuo 2010 metų, kai komisija pradėjo šitą politiką taikyti. Šios sistemos struktūra yra skiriasi nuo žmogaus teisų, konvencijos, nuo patentų teismo sistemos. Ir aš norėčiau paminėti penkis dalykus. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie ES teisę sudaryti veiksmingus tarptautinius sustarimus ir numatyti ginčių sprendimų mechanizmus. Tas pats pasakytina ir apie sutarimą su Kanada, pavyzdžiui, su, Indija, su Kinija, su Indija ir su kitomis valstybėmis. Kitas dalykas. Mūsų teisinė situacija yra pan, panaši į tą, kuri tiesiog taikoma sprendžiant investicijų apsaugos klausimus iki šiol pagal tarptautinės prekybos organizacijos ir pagal kitus laisvos prekybos susitarimus. Taigi ES teisę reikėtų vertinti kaip ES aiškinimo subjektą. Kiekvieną dieną yra pastoviai aiškinama ES teisė, konkrečiu atveju tai daroma 20 metų ir nekyla jokių nuoseklumo problemų. Taigi šita sistema yra įdėkta į visus iki šiol pasirašytus susitarimus ir ten yra pasakyta, kad visada arbitražuose yra laikomas ES teisės kaip duotybės. Ir tai yra privaloma teisė teismams. Kodėl Europos e, e, teismų, teisėjų asociacijos nuomonė yra neteisinga. Mes turime prisiminti, kad teisingumo teismas nėra kokio nors kitoje situacijoje negu e, aukščiausiai teismai Kanados, Kinijos aukščiausias teismas yra struktūros, kurios galvoja, kad jie turi išskirtinę kompetenciją aiškinti nacionalinius įstatymus, o mes manome, kad čia in, investicinių teismų e, pobūdis yra kitoks negu e, e, aukščiausiųjų teismų prerogatyva, kadangi jie pirmiausia aiškina nacionalinę teisę. Dalink kalbėjo apie galimą diskriminaciją ir galimą siekimą apeiti ES teismus. Kanados teismai gali spręsti tik tai su Kanados bendruomis susijusius klausimus, tačiau uh, ES bendrovės Kanadoje turi tas pačias teisės. Taigi ES bendrovės gali kreiptis į Kanados teismus e, e, ir taip pat apskūsti Kinijos bendrovų veiksmus ir taip toliau. Taigi abipusiškumas yra svarbiausias tarptautinės prekybos politikos principas ir Teisingumo teismas pripažįsta, kad apribojimai gali numatyti tik tai pagal ES teisę ir vadovaujantis abipusiškumo principu. Šiuose e, sutartyse taip pat yra e, nuostatos, kurios užkerta kelią bandymų apeiti ES teisę. Tokia galimybė yra eliminuojama. E, šakė ir Meiser teiravosi apie dabartinės BIT, tai yra e, dvišalės investicijų apsaugos sutartis teisingumo teisme yra sprendžiamios ginčiai tik tai tuo atveju, jeigu tokios sutartys susidaromos ES tarp ES valstybių narių. Tačiau šiuo atveju mes kalbame apie susitarimą su išorės arba su trečiaja šalimi. Taigi CETA ir kiti susitarimai yra e, patikrinami, ar jie teisingai suformuluoti, ar nepažeidžia ES sistemų ir ar jie nuosekliai dera su ES teisės nuostatomis. Ir galiausiai teisės skyrius atstovas atsakysi klausimus penkias minutės. Ačiū. Ačiū. Tikrai daug klausimų buvo užduota, bet manau, kad daugumą teisinio pabudžio klausimų mes iš tikrųjų aptarėm savo nuomonį ir, ir aš savo įvadinėje kalboje jau apie tai kalbėjau. Buvo klausima, a, kaip m, toks teismas, e, tribunolas interpretuotų ES teisę, bet e, iš tikrųjų jis to ir nedarytų. Dar buvo klausima, kas bus, jeigu nebus. A, E, jokios nusist, jokio nusistovėjusio aiškinimo, bet tiesiog ES teisė egzistuoja kaip tokia ir čia neižvelgiame jokio mm, prieštaravimo ar jokių keblumų į ją pasigilinti ir nustatyti, kaip yra. Ar CETA e, bus, paske, ar CETA susitarimas bus paskelbtas kaip netitinkantis teisės normų mūsų ir kaip tuomet darysime, tai tiesiog dėrėtumėmės iš naujo, yra mechanizmai tam numatyti. Toliau dar pasižymėjau klausimą dėl to, kad jau yra 1400 sutarčių sudaryta dvišalių taip. Ir, ir tai irgi sistema, kuri jau egzistuoja, veikia ir, ir niekas čia nebūtų pakertama. Toks atsakymas. Mano ne vienas kalbėtojas užsiminė apie teisingumo teismą ir kreipimąsi į jį. Mes pateikėme savo kaip teisės tarnybos nuomonė, tai, tai visiškai nesusijęs su teisingumo teismo reikalais, tai čia jau, jau, jau jūsų valioje spręsti, kreiptis ar ne. Dar buvo klausima dėl laisvos prekybos sustarimo apskritai. Bet man atrodo, kad čia tuomet pasaulinės prekybos organizacijos kontekste įvairios procedūros būtų taikomos. Komisija jau pasisakė kai kuriais klausimais ir čia nebeturim ką pridurti. Tai tai, manau, daug maž ir bus viskas. Žinot, kad mūsų teisės tarnybos nuomonė yra viešai paskelbta internete, ten irgi daug atsakymų atspindėta jau ir, ir dabar dar šitą pridūriau, taigi manau bus viskas. Ačiū. Leiskit man pirmiausiai padėkoti mm, Jūri komiteto nariams, kad e, prisijungia prie mūsų posėdžio. Ačiū teisės tarnybai. Ir žinome visi, kad procesas dar nesibaigė, klausimų dar yra ir galbūt dar bus ir dvišalių pagrindų keitimasis nuomonėmis organizuojamas. Ačiū, ponas Svoboda. Dėkui ir nuo manęs e, už bendrai suorganizuotą posėdį ir dar informaciją jūri komiteto nariams. Mes persikeliame dabar į ASP 3E2 salę. Taigi dviejų minučių pertraukėlė ir tada pradėsime balsavimą.